Allora, la seduta è aperta. Pradedame posėdį. Allora, il primo punto all'ordine. Pirmasis šiandienos darbo tvarkės punktas yra spalio uh, 17-18 Europos vadovų tarybos susitikimo išvados, išklausysime Europos vadovų tarybos ir komisijos pareiškimus. Ir norėčiau taip pat Jums pranešti, kad jei norite dalyvauti spontaniškų pasisakymo procedūroje ir norite taip pat kelti mėlyną kortelę, turite registruotis elektroniškai naudojant standartinę procedūrą. Ir prašau visuomet turėti su savimi balsavimo kortelę ir prašau registruotis kuo anksčiau, nelaukiant diskusijos pabaigos. Iš karto suteiksiu žodį Europos vadovų tarybos pirmininkui ponui Tusk. Prašom, Donaldai, žodis jums. Grazie. Žodis tau. Dėkoju, dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju, Davidai. Pone Sasolė, gerbėjai Europos parlamento nariai, aš norėčiau pristatyti Jums paskutinę savo Europos vadovų tarybos posėdžio ataskaitą. Ir aš norėčiau susitelkti ties trimis temomis. Pirmiausia, Europos vadovų taryba pasmerkė vienašališkus karinius veiksmus Šiaurės Sirijoje. Niekas neturi iliuzijų dėl taip vadinamojo ugnies nutraukimo reikalaujama, kad Turkija pasitrauktų ir laikytųsi tarptautinės humanitarinės teisės ir nutrauktų karinius veiksmus nedelsdama. Nes jei veiksmai bus tiesiami, tuomet žmonės kentės, tai bus islamo valstybės e, pergalė ir tai sukels grėsmę Europos ir pasaulio stabilumui ir taikai. Mes rodome e, solidarumo Kipro atžvilgiu kuris reguliariai susiduria su Turkijos agresija prieš savo pakrančių. Toliau Brexitas. Europos vadovų taryba patvirtino susitarimą, dėl kurio susitarė Boriso Johnsono vyriausybė ir mūsų darybininkas. Kaip jums yra žinoma, jis yra pagrystas susitarimu, kuris buvo patvirtintas su ankstesnė vyriausybė. Padaryti pokyčiai yra susijęs su protokolu dėl Airijos ir kitų salų. Jis yra žinomas kaip ap, apsidraudimo mechanizmas arba backstop. Ir da, Junktinės karalystės ministras pirmininkas mano, kad patikrinimai Airijos sienoje leiks mums užtikrinti, kad nebūtų kuriama siena tarp Airijos ir Šiaurės Airijos ir kad nebūtų sukelta grėsmė vidaus rinkai. Peržiūrėtas susitarimas tapo įmanomas dėl to, kad pirmiausia, jam pritarė Airija, antra, jam pritarė uh, Europos komisija, kuri užtikrina, kad būtų laikomas visų mūsų darybinių tikslų. Ir trečia, todėl, kad jis užkerta kelią chaotiškam Junktinės karalystės pasitraukimui iš ES. Taryboje mes ką tik žengėme paskutinius žingsnius tam, kad mes galėtume patvirtinti šį susitarimą. Ir jums yra pateiktas teisinės uh, dokumento tekstas. Europos parlamentas turės suvaidinti jam tenkantį vaidmenį ir tas vaidmuo yra svarbus. Situacija yra labai sudėtinga, ypač po to, kas įvyko savaitgalį Junktinėje karalystėje. Junktinė karalystė paprašė, kad būtų atidėta išstojimo data pagal 50 straipsnį. Aš pasitarsiu su valstybių vyriausybių vadovais dėl tolesnių veiksmų ir sprendimas bus priimtas per ateinančias dienas. Ir be abejo, kad tas sprendimas priklausys didelė dalimi nuo to, kokį sprendimą priims arba nepriims Junktinės karalystės parlamentas. Mes turime pasiruošti e, bet kokioms aplinkybėms. Bet vienas dalykas turi būti pasakytas labai aiškiai. Ir aš tą pasakiau ministrui pirmininkui ponui Johnsonui e, šeštadienį, kad mes niekuomet neprit. E, sprendimas dėl išstojimo be susitarimo niekuomet nebus mūsų sprendimas. Galiausiai Vadovai taip pat kalbėjo apie ES plėtrą, atsižvelgdami į ES komisijos aiškias rekomendacijas. Didelė balsų dauguma valstybių narių norėjo pradėti stojimo dėrybą su Šiaurės Makedonija ir Albanija, tačiau nepaisant to noro, mums nepavyko priimti sprendimo vienbasiai, kaip tai yra uh, būtina. Mano galva, tai buvo klaida ir aš tą pasakiau vadovams. Nors pasakiau tą gal šiek tiek da, uh, aiškiau, tiesiai šviesiai tą pasakiau. Ir Zagrebė vyks aukš, vadovų susitikimas gegužės, 2020 m. gegužės mėnesį ir, ir e, jam reikės ruoštis. Kartu su ponia von der Leyen mes taip pat kalbėjome apie ES ateitį, apie strateginę darbo tvarkę, ES biudžetą ir apie būsimos komisijos prioritetus. Mes esame pasiryžę užtikrinti, kad ES toliau rodytų pavyzdį kitoms pasaulio šalims kovodama su klimato kaita. Socialiai teisingas pereimas prie žalios ekonomikas yra galimybė mums pagerinti mūsų aplinką ir kurti ir daryti tą kūriant darbo vietas. Tai yra mano paskutinis pasirodymas šioje e, salėje kartu su ponu Junkeriu Ir todėl aš norėčiau padėkoti pono Junkeriui už jo darbą. Jis e, penkerius metus vadovavo Europos Sąjungoje, tai nebuvo lengvas metas, bet mes visuomet bendradarbiavome, vadovaudomėsi gerą valią. Dėl savo asmeninių nuomonių mes ne visuomet sutardavom, sutardavom, bet mes visuomet e, siekime bendros pozicijos. Ir aš žinau, kad ponas Junkeris visuomet tarnavo ES ir tarnavo gerai. Ir aš labai esu už tai dėkingas mano mielam bičiuliai. Dėkoju, Žanai Klodai. Thank... Bet aš norėčiau padėkoti Europos parlamentui už da, penkerių metų gerą bendradarbiavimą. Tai nereiškia, kad mes visuomet sutardavom, kaip tik atvirkščiai bet aš visuomet gerbiau jūs, žinodamas, kad mes turime bendrus tikslus. Norime apsaugoti ES, mūsų sąjungą ir mūsų žmonės. Labai Jums dėkoju. Dėkoju pono pirmininkui Tuskui ir dabar sutikiu žodį Europos komisijos pirmininkui Žanui Klodui Junkeriui. Prašom. Pone Pirmininkė, labai ačiū. Tarybos pirmininkė, ponios ir ponai. Vakar iš tikrųjų mane užplūdo emocijos, kai dalyvau paskutinėje vadovų taryboje kartu su Donaldu. Ir, ir tai per mano politinę karjerą buvo 147 posėdis. Ir šiandien yra 105 kartas, kai, kai kalbu šitoje salėje. E, Europos demokratijos širdyje. Daug per daugelį diskusijų e, reikėjo kalbėti apie Junknės karalystės išstojimą iš, iš ES. Ir iš tikrųjų buvo skausminga, kad tiek daug šios kadencijos laiko reikėjo praleisti sprendžiant Brexito klausimus. Ir man atrodo, kad tai yra laiko ir energijos švaistimas. Komisija e, be perstojo e, siekia e, dėrėtis ir iš naujo dėrėtis dėl susitarimo su Junktinė karalystė, gerbti Junktinės karalystės sprendimą išstoti iš ES. Dabar turime naują susitarimą, kuris vėl sukuria teisinį iškumą, kaip Junktinė karalystė pasitrauks iš ES. Tam prireikė didelio darbo Aš e, klausiausi ministro pirmininko Johnsono taip pat, kaip klausiausi e, premjerės May. Mūsų dėrybininkai, daugiausia Michel Barnier, irgi dirbdavo e, keurą parą ir buvo labai kūrybingi ir pasišventę. Su Junktinė karalystė pasiektas susitarimas atsižvelgia į visus šio parlamento prašymus, reikalavimus. Aš visada e, į Junknės karalystės sprendimą pasitraukti iš ES e, gerbsiu bet jo gailėsiuos. Tačiau mes bent jau galime savo pasakyti, kad mes viską padarėme tam, kad šis pasitraukimas įvyktų tvarkingai. Ta pačia dvasia pasakysiu, kad padarėme viską, ką galėjome, kad paruoštume ES vis, visoms galimoms alternatyvoms, atsižvelgiant į tai, kas vyksta kitoje Lamanšo pusėje. Dabar taip pat turime stebėti, kas vyksta Westminsteryje. Tačiau e, net neįmanoma įsivaizduoti, kad šis parlamentas ratifikuotų susitarimą prieš e, Westminsteriui tai padarant. Pirmiausia, tai turi būti padaryta Londone, paskui Bruselėje ir Strasbūrė. Pirmininkė, mes kalbėjome išsamei ir apie ateinančių septynerių metų finansinę programą ir norėčiau tiesiog tai paminėti, kad būtų užprotokoluota. E, laikas bėga, laiko mažėja, mažėja laiko pasiekti susitarimą taryboje ir vėliau kitur. Jeigu mes ir toliau švaistysime laiką, tai mes tikrai turėsime sunkumų per pirmosius dviejus finansinės e, programos metus, finansinio laikotarpio metus. Labai svarbu, kad valstybės narės ir kitos interesuotos šalis žinotų, kokia bus finansinė programa ateinančiam periodui. Tai yra Erasmus studentai ir tyrimų, mokslininkai, kurie atlieka tyrimus ir visi kiti, kuriems reikia finansavimo, jie turi tai žinoti. Tai yra mūsų partneriai, kad Europos projektas pasisektų darytų pažangą. Ir aš noriu aiškiai pasakyti, kad komisija e, pasiūlė minimumą. Finansinė programa, kurią pasiūlė komisija, yra tiesiog minimumas. Ir tie pasiūlymai, kuriuos dabar turime ant stalo, tai ir Suomijos kaip pirmininkaujančios valstybės pasiūlymas yra nepriimtini. Negalime mes kurti savo ateities su vienu procentu e, nuo BVP. Pirmininkė, mes taip pat kalbėjome apie plėtrą ir labai esu nusivylęs dėl e, Europos vadovų tarybos e, sprendimo nebuvimo. Albanija ir Šiaurės Makedonija E, iš tikrųjų yra padariusios labai didelę pastangą ir nuėjusios didelę kelią. Ir manau, kad tai yra didelė, didelė klaida nepradėti dėrybų su dviem šiomis šalimis. Tai yra didelė klaida, kadangi ji liečia dvi šalis mm, e, iš esmės. Ir dėl to, kad ES pasirodė taip, kad duoda pažadą, o paskui ne, nesilaiko to pažado. Ir tada pažadų nesilaikys niekas pasaulyje. Dėkuoju pir, pono pirmininkui Junkeriu. Dabar perėsime prie frakcijų pasisakymų. Pirmasis kalbės ponas Weber, prašome. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Donaldui Tuskui už penkerių metų darbą e, bendrajame bendruosiuose mūsų Europos namuose. Jis vadovavo tarybai, jam buvo tai nelengvas darbas ir tikrai padaryta daug pažangos per tą laikotarpį. Ir tu, Donaldai, sakei, kad mes visi kovojame už bendrą mintį, už bendrą tikslą. Ir man atrodo, kad šitose namuose, šitose rūmose yra lengviau ginti tą bendrą tikslą nei tau taryboje. Taigi noriu visos EPP frakcijos vardu padėkoti tau už darbą. Mėly kolegos, e, paskutinė vadovų taryboje buvo E, deja, neprimtas toks sprendimas, kokio mes norėjome dėl Turkijos, dėl situacijos Sirijoje. Kurdai buvo mūsų partneriai, e, kovojant su Islamo valstybė. 11 tūkstančių kurdų buvo nužudyta šioje kovoje, 12 tūkstančių yra paimti nelaisvę, nežinoma, ar jie bus išlaisvinti. Ir E, dabar jau Turkijos e, nusižengimų sąrašas yra labai, e, labai, labai ilgas. Tai, ką jie daro Sirijoje, tai kaip jie, tai, kaip jie apriboja žodžio laisvę. Taigi, kur yra aiškus Europos signalas? Kaip mes nusiusime žinę, kad mes atitinkamai vertiname tos veiksmus? mes kalbame apie tai, kad mes esame sutrikę ar kad mums tai, mums tai nepatinka, bet to negana tol, kol Turkija taip agresyviai elgsis, mes turime kalbėti apie pasiekmes, ekonominės pasiekmes. Negali būti taip, kad e, Turkija naudosius mūsų vidinę rinką, mūsų muitų sąjungą, bet elgsis taip agresyviai. Antra, kas mums yra labai svarbu, tai finansinė programa. Suomijos pasiūlymas yra tiesiog provokacija Europos parlamentui. E, Žanas Klodas Junkeris pasakė, kad e, toks pasiūlymas yra nepakankamas ateities planams. Ir Norėčiau, kad ir parlamentas tvirtai vaidmintų, vaidintų savo vaidmenį šioje srityje. Taryba e, neturėtų rizikuoti, kad būtų dėta daug darbo dėl finansinės programos, o paskui tiesiog parlamente viskas atmesta. Taigi, nauji tikslai reiškia, kad reikia skirti ir naujų finansinių priemonių. Ir tai yra labai labai svarbus e, projektas ir negalime mes dabar apskarpyti būtent jaunimo programų, mokslo tyrimų programų ir panašiai. Ir dar kolegos, mes padarėme istorinę klaidą, tiksliau taryba padarė mm, klaidą. Nei Šiaurės Makedonija, nei Albanija negavo e, galimybės pradėti dėrybas. Mes kalbam apie tai, kad turime stabilumą eksportuoti į e, Balkanus bet buvo pasirinkta importuoti nestabilumą iš Balkanų ir buvo priimtas neteisingas sprendimas šio istoriniu klausimu. Mes daug ko reikalavom iš tų šalių. Šiaurės Makedonija turėjo net savo pavadinimą pasikeisti, kad gautų galimybę dėrėtis. Jie tikrai stengiasi, dėjo daug pastangų, o dabar štai toks spjūvis į veidą. Valstybės, valstybių vadovai nesutiko jiems leisti uh, pradėti dėrybas. Kolegos, aš pritariu, kad reikia patikrinti struktūras ir toliau e, raginti, gerinti valdyseną, bet mes tą jau ir anksčiau sakėm Šiaurės Makedonijai e, ar Alban, ir Albanijai. E, dabar mes. Tiksliau, mes to nesakėme jiems anksčiau ir nereikėtų painioti temų, kurios nėra tiesiogiai susijusios. Ir dar vienas politinis dalykas. E, vis, visi EPP, EPP šeimos e, valst, e, vadovai e, pasisakė už dėrybas, o kitų šalių, pavyzdžiui, Makronas, kitų politinių partijų e, šalis vadovai užkirto kelią dėryboms. Na ir paskutinė mintis apie Brexitą. Taigi E, galima įsipilti kavos arba arbatos ir pasižiūrėti, kas vyks Londone per ateinančias valandas, gal geriau arbatos. Iš tiesų pritariu Džiugu, kad pagaliau Mišelis Barinė, Johnsonas ir Junkeris rado susitarimą, nebus tos tikrosios kietosios sienos, ne, e, aps, apsauginis mechanizmas ir visa kita, dėl to yra sutarta, o dabar aukštutiniai ir žemutiniai rūmai turės spręsti ir mes matysime, koks tai rezultatas, ar šis pasiūlymas bus patvirtintas ar ne. Taigi mes dabar laukiame, ką nuspręs Londonas, o mes Čia turime padaryti tą patį, reikia tinkamai įvertinti šį tekstą, nėra kur skubėti. Mes turime lygiai tokias pačias e, teisės aptarti AFKO komitete ir galų gale frakcijose ir plenarnėje sesijoje. Ir Europos parlamentas yra ta paskutinė institucija, kur vertinamas šis susitarimas. Ir ne tik tai techniškai, bet ir politinis vertinimas yra būtinas. Ir per pastarąsias dienas mes turėjome galimybę e, e visgi išsaugoti draugystę tarp Didžiosios Britanijos ir, e, ir, ir ES, nu, net jeigu breksitas įvyks. Už tai aš dėkoju. Dėkoju ponui pirmininkui Weber, dabar kalbės ponia pirmininkė Garcija Perės, prašom. Ačiū pirmininkė, ponė Tuska, aš irgi noriu pasinaudoti progą ir pasidžiaugti jūsų darbu frakcijos vardu. Aš žinau, kad mes, mūsų nuomonės dažnai nesutardavo, Europos parlamento turiuomenį ir tarybos nuomonės nesutardavo, bet reikia pripažinti, kad jūs tikrai dėjote didelės pastangas, asmeniškai didelės pastangas, kad pasiektume bendrų tikslų ir turėtume bendrus tikslus, su, su kuriais dirbti. Ponai ir ponios, Ši vadovų taryba, bu, taryba buvo be galo svarbi. Viena vertus mes žinome, kad greitai turėtų įvykti Brexitas ir kita vertus, kad mes dar neturime finansinės programos ateinančiam periodui. Brexitas yra labai skausmingas procesas visiems. Socialdemokratai visą laiką norėjo, kad Junktinė karalystė liktų Europos Sąjungoje ir šiame procese kiekvienas žingsnis yra be galo svarbus. Ir uh, E, šeštadienį e, parlamento e, priimtas sprendimas irgi buvo labai svarbus. Dabar ir bendruomenių rūmai turi priimti sprendimą. Ir tik tai tada, kai mes sužinosime, koks yra uh, sprendimas, jų sprendimas, tada mūsų parlamentas imsis atsakomybės ir atitinkamai elgsis. Aš norėčiau padėkoti ponui Barinier už darbą ir 27 valstybių vienybę, nes žinome, kad vieningi mes esame stiprus taryba per e, Brexito dėrybas e, sugebėjo išlikti vieninga ir dabar tos vienybės reikia tam, kad mes nusistatytumėm tikslą ES kelią ES tenčiams penkeriems metams. Jau laikas e, mažiau šnekėti, daugiau dirbti. Per paskutinius rinkimus rinkėjai mūsų prašo naujos Europos ekologiškesnės, tvirtesnės, kovojančios už sustatymo viršienybės, įsipareigojančios socialiniam teisingumui saugumui, skaidresnės Europos. Būtent todėl tikimės, kad valdovų, vadovų taryba e, labiau būtų įsipareigojusi iššūkiams, kurie mūsų laukia. Pavasarį Europos komisija pasakė, kad 50 metais Europa turėtų būti klimato atžvilgių neutrali. Deja, valstybių narių vadovai dar nėra dėl to vieningi. Mes, socialdemokratai, pasiekėme, kad naujasis žalesis susitarimas New Green Deal būtų mūsų tikslas, bet tai to jo, jo pasieksime tik tai, jeigu im, e, skirsime visas priemonės. Jeigu e, vien tik tai smulkios ir mažos im, e, vidutinės įmonės ir šeimos ar, ar darbuotojai mokės sąskaitą už, tą, už to tikslo siekimą, mes nepasieksime. Tik tai turėdami ambicingą e, finansinę programą mes galime siekti tokių tikslų. 18 e, metų lapkritį mes kreipėmės į tarybą laukdami pasiūlymo ir iki šiol jo laukiame. Mūsų pozicija nesikeitė. Mes pritarsime tik tokiam biudžetui, kuriame atsispindėtų tinkamas finansavimas mūsų pagrindiniams tikslams, kad galėtumėm vykdyti naujus, naujas priemonės, nemažintami finansavimo jau senesniems e, sritims, kaip žvejyba, e, žemės ūkis ir panašiai. Mums reikia lėšų tvarkytis su migracija, su, e, su panašiams naujais iššūkiais ir taip pat su e, problemomis, kurios yra svarbiausios mūsų piliečiams. E, pavyzdžiui, draudimas, prieš, draudimas dėl nedarbo, jaunimo iniciatyva ir panašios programos taip pat yra labai svarbios tam, kad Europa auktų. Būtent todėl mes nesutiksime e, su mažesniu pasiūlymu negu 1,3 BVP. Ir Europos E, kaip jūs tikitės, kad vyriausybės gali prisimti atsakomybę, jeigu komisija nesugeba to padaryti? Kai mes prašome kaimynų e, vykdyti reformas, bet, ne, neleid, bet užtrenkėme jiems duris, mumis irgi nepasitikė. E, gai, labai gaila, kad Šiaurės Makedonija ir Albanija negavo kvietimo pradėti dėrybą. Žinoma, jos dar turi daug ką nuveikti ir dėrybos yra ilgas kelias. Bet. E, Balk, e, vakarų Balkanų e, stojimas ar dėrybos, e, plėtros dėrybos yra naudingos ne tik tai vakarų Balkanams, bet ir Europos Sąjungai. Taip pat e, mes e, smerkėme Turkiją dėl e, karinio įsikišimo į, į, į, į, į Siriją ir džiaugiamės, kad taryba yra tos pačios nuomonės, bet reikia konkretesnių veiksmų. Taip pat mes norime pareikšti solidarumą su Kipru, mes nesitaksysime su tuo, kad Turkija savivaliauja Kipro teritorijoje. Kipro suverenitetas turi būti gerbiamas. Kolegos, darbo liko labai daug, um, įsipareigojimas ir bendras bendras darbas yra be galo svarbus, kad pasiektumėm tikslų. E, parlamentas tikrai atliks savo pareigą, tikiuosi, kad ir e, taryba atliks tai, kas jiems priklauso. Dėkoju. Dėkoju, dabar žodis sutikimas pirmininkui ponui Čeloš. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir pirmiausia, Donaldai, ar tai tavo kadencijos e, pabaiga ir man yra tekę dirbti su tavimi ir taryboje, ir komisijoje, ir dabar e, Europos parlamente. Ir aš galiu tau pasakyti, kad aš visuomet vertinau visas tavo savybės ir tavo pasiryžimą dirbti Europos labui. Ir norą pasiekti vienybę Europoje, tu buvai pirmasis Rytų Europos atstovas, kuris ėjo Europos vadovos tarybos pirmininko pareigas. Dabar kalbėdamas apie da, e, Europos vadovų tarybos posėdžio išvadas dėl breksito. Mes manome, kad situacija kartojasi. Man atrodo, kad jau matome šviesą tunelio gale, tačiau po to mūsų bičiuliai Didžiojoje Britanijoje de, nesugeba priimti galutinio sprendimo. Britanijos Žiniasklaidoje nuolat kritikuojamos ES institucijos, neva dėl de, kažkokio de, kūrybiškumo. Tačiau aš noriu pasakyti, kad mes visuomet dirbome siekdami geriausio rezultato ir mes Europos parlamente džiaugiamės, kad dabar yra pasiektas susitarimas ir aš norėčiau padėkoti Mišaliu Barnie ir jo komandai už jų darbą. Labai svarbu užtikrinti, kad Junktinė karalystė pasitrauktų iš ES su susitarimu. Mes laukiame Didžiosios Britanijos parlamento sprendimo, jie turi baigti de, de, de, dirbti ir mes negalėsime priimti sprendimo Europos parlamente tol, kol jis nebus ratifikuotas Didžiosios Britanijos parlamente. Taip, e, mums visiems tenka nemenka atsakomybė, bet kaip ir sakė Manfredas, Europos parlamento negalima dabar e, spausti, skubinti ir šią savaitę mes negalėsime priimti sprendimo. Toliau, jūs taip pat kalbėjote ir apie tarybos posėdį ir jo darbo tvarkį. Aš norėčiau pakalbėti apie biudžetą ir plėtrą. Dėl biudžeto mūsų frakcija Norėtų priminti Jums apie Europos parlamento rezoliuciją, kurioje yra labai aiškiai reikalaujama, kad mūsų Europos, busmos Europos vizija būtų remta finansiniais ištekliais, kurių tam reikalinga. Mums reikia ne vien stipraus biudžeto, bet reikia parodyti, kad Europa nėra kuriama tiesiog sudėliojant skaičiukus, Europa kuriama nustatant konkrečius siekius. Ir mes Turime suvokti, kad jeigu mes turime tikrai tikrų siekių dėl ES, turime kurti nuosavų išteklių sistemą, įrodydami, kad Europa gali iš tikrųjų būti stipri. Dėl ES plėtros aš galiu Jums pasakyti, kad ir kalbu kaip Rumunijos pilietis, tai yra to šalies, kuri dalyvavo plėtros procese. Ir aš galiu Jums pasakyti, kad ES plėtros politika turėtų likti viena iš pagrindinių ES politikos sričių. Mes negalime da, kurti atviros Europos, jeigu netversime durų mūsų kaimynams, tiems kaimynams, kurie tiki Europą. Ir tiki ją kokias, e, kai kuriais atvejais labiau ir stipriau nei kai kurie ES valstybės narės. ES taip pat uh, skatina demokratinės reformas kaimininėse šalise ir negalime reikalauti šių reformų iš savo kaimynų, nesuteikdami jiems europinės perspektyvos. Aš taip pat da, Pritariu visiems mūsų ketinimams plėsti Europos projektą ir todėl mes E, e, pritarėme e, pasiūlymų dėl konferencijos dėl ES ateities, bet tai neturėtų užkirsti kelio tolesniai ES plėtrai. Mūsų duris turėtų, likti, turėtų likti atviros. Dėkoju. Dėkoju, o dabar žodį sutikime savo ponui pirmininkui Lambert. Kolegos. Man susidaro įspūdis, kad visą tai kažkur jau mačiau. Dežavų patirtis. Iš tikrųjų, mes čia jau e, esame buvę 2018 m. E, lapkričio mėnesį. Tada Europos vadovų taryboje džiaugiamės e, susitarimu su tuometinė Britų premjerė. Žinome, kas nutiko po to. Taigi grįžome į tą patį tašką. Taip pat vėl pamatėme kitą šio susitarimo variantą, o dabar viskas yra bendruomenių ir lordų rūmų rankose ir Britų parlamentas arba ratifikuos, ir aš pabrėžiu žodį ratifikuos šį susitarimą ir tada mūsų parlamentas irgi e, padarys savo darbą. Ir e, tarybos pirmininkė, aš norėčiau paprašyti, kad taryba e, pas, pasakyti tarybai, kad kad parlamentui šiam turi būti palikta pakankamai laiko ir reikia, kad būtų abipusė pagarba tarp e, Europos valstybių narių ir šio parlamento. Tačiau gali nutikti ir taip, kad Britų parlamentas atsisakys ratifikuoti šį susitarimą. Ir tokiu atveju pasakysiu štai ką. Jeigu negalite ar nenorite to padaryti, brangieji Britų parlamento kolegos, tada turite turėti drąsos arba e, šį susitarimą arba Terezos Mei susitarimą pateikti balsavimui. Ir sakyčiau, kad tai yra vienintelis tikras būdas pasiekti sprendimą, nes žinome, kad bet kuriuo atveju e, mes turėsime priimti Britų pasirinkimą ir jį gerbsime. Jeigu didžioji dauguma pritars susitarimui, E, gerbsime tą e, sprendimą ir draugiškai išsiskirsime. Taip pat norėčiau tarti kelis žodžius apie plėtrą. Mums e, ypač svarbu, kad Balkanų šalis turėtų tą tikslą integruotis į ES. Nei ES, nei tų šalių piliečiai negali susitaikyti su tuo, kad Mm, šios šalis nugrimstų vėl ir pasitrauktų iš demokratijos erdvės. Mums šis dalykas yra nediskutuotinas ir taryboje priimtas sprendimas ir džiaugiuosi, kad ponė Junkerį ir ponė Tuskai jūs čia esate ir galiu jums pasakyti, e, atsisakymas e, paisyti mūsų įsipareigojimų, nepradedant dėrybų su Šiaurės Makedonija ir Albanija, yra didžiulė klaida. E, Europos vadovų tarybos klaida. Žinau, kad didžioji dauguma norėjo, e, norėjo pradėti tas dėrybas, bet du, du valstybių ir vyriausybių vadovai nusprendė blokuoti jas. E, turiu pabrėžti, kad kalbama ne apie dėrybų pabaigą, užbaigimą, bet pra, pradžią. Ir iš tikrųjų toks žingsnis buvo visiškai klaidingas, nes juk dėrybos užtrunka. Ir, ir reikia laiko, kad tos dėrybos pasibaigtų. Ir kai buvo išrinktas Emanuelis Makronas, visi džiaugiamės, kad jisai yra didis europietis, bet laikas parodė, kad jisai toks nėra. Dėkuoju. Prezidentė Bai, prego, alei la parola. Dėkuoju dabar pirmininkas Bai. Si, monsieur le président, euh, la Turquija largement occupée. Dėkuoju, Turkija, da, tai yra ta tema, apie kurią labai daug buvo kalbėta Europos vadovų tarybos posėdėje ir jau 45 metus jau okupuoja Kipro valstybės narėse teritorijoje, teritoriją, vykdoma nuolatinė agresija Ir da, Turkijoje da, nuolat, Turkija nuolat pažeidžia da, Kipro da, teritorin, e, teritorinės vandenės. Bet o žinome, kad jį da, pažeidžia da, visas tarptautinės humanitarnės teisės nuostatas Šiaurės Sirijoje. Be to, jos veiksmai tenais sustiprins džihadistų Al-Nusros pajėgas. Pa, Ir ES, nepaisydama viso to, pagal migracijos politiką da, suteikė da, Turkijai da, 5,6 milijono eurų, o Erdoganas toliau mus šantažuoja, da, nuolat kelia grėsmę ES šalims, grasindamas, kad jis atvers duris migrantams. 9 milijonai taip pat suteikti pagal pasirašymo narystiai priemonę. Ir uh, atėjo laikas mums nestabdyti dėrybų e, su Turkija procesą, bet jį nutraukti, nes Turkija nei savo istoriją, nei savo kultūrą, nei savo geografiją nepriklauso Europoje ir jį labai aiškiai parodo, kad jį gina interesus, kurie prieštarauja mūsų e, Europos tautų interesams. Europos vadovų taryboje taip pat buvo kalbama ir apie daugiametę finansinę programą, ir buvo kalbėta ir apie nuosavus išteklius, ir buvo buvo natūralu kalbama apie mokesčius, CO2 mokesčius, plastiko mokestį. E, ir mokesčių skaičius nuolat didėja, paaiškinant, kad mums reikia kažkaip e, saugoti mūsų aplinką. Bet kur yra nuseklumas? Viena vertus sudaromos yra priekybos susitarimai, sumažinami mūtai, e, pasirašomos tos laisvos priekybos susitarimai su visomis pasaulio šalimis, tuotomis, kurios visiškai nepaiso aplinkosaugos reikalavimų. Ir Tai kenkia mūsų Europos įmonių konkurencingumui visame pasaulyje de, ir de, mūsų piliečiams. Kalbėdamas apie ES biudžetą, aš galėčiau pasakyti štai ką. Panašu, kad vadovaudamas principu mokėkite daugiau, gaukite mažiau. Ir da, da, mano šalis, Prancūzija, per pastruosius 15 metus pervedė 100 milijardų eurų ES, tačiau mes matome, kad ES žlugdo mūsų žemės ūkį ir da, kas antrą dieną užsidaro koks nors ūkis. Mums reikia užtikrinti. Da, kad mūsų sąjunga būtų naudinga mūsų bendradarbiavimo ir kad ji nu, nestumtų mūsų tik tai visko nuolat derinti ir netiduotų mūsų globalizacijos valiai. Dėkuoju. Toliau ponas Van Orden. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes e, raginome ES parodyti gerą valią ir lankstumą breksito klausimu ir iš tikrųjų tam pamatėme per e, paskutinį dėrybų raudą ir Europos vadovų tarybos posėdį, kaip pasikeitė atmosfera ir aš norėčiau padėkoti Mišeliui Barnie, dėkoju Donaldui Tuskui ir dėkoju Žanui Klodui e, Junkeriui. Tikiuosi, kad Savo laiku taip pat bus pamastyta ir apie tai, kodėl Junktinės karalystės žmonės nusprendė pasitraukti iš ES. Ir aš tikiuosi, kad po 2020 m. gruodžio mėnesio pavyks susitarti dėl techninių galimybių, kurios galėtų pakeisti e, patikras prie sienų. Akivaizdu, kad e, dabar e, norima, kad Europos parlamentas kuo skubiau pritartų susitarimui. Ir turime tą padaryti. Galų gale, balandžio mėnesį Europos vadovų taryba, o ne Britanijos vyriausybė, nustatė e, paskutinio pratesimo datą, tai yra e, spalio 31. O kaip reaguoja Didžiosios Britanijos parlamentas? Na, aš galėčiau pasakyti, kad neturėtų mums rūpėti, tai neturėtų trikdyti mūsų dėmesio. Niekas, e, E, net ponas Verhofštatas, ko gero, nenorėtų atlikti pono Berkovo vaidmens čia Bruselėje. E, susitarimas bus pateiktas balsa, e, balsavimui bendruomenių rūmose šiandien ir aš tikiuosi, kad jis bus patvirtintas. Ir tai nusiūs deramą signalą. Taip, akivaizdu, kad viskas gali, visko galima tikėtis, bet mes neturėtume dėl to nerimauti mes turėtume parodyti, kad Europos parlamentas gali suvaidinti lemiamą vaidmenį, kai, uh, uh, kai aplinkybės to reikalauja. Negalime daryti dar vienos klaidos. Užtikrinkime, kad breksitas įvyktų be jokių atidėliojimų. Dėkoju. Dėkoju toliau uh, pirmininkas Širdiven. Dėkoju, pirmininkė. Pastarosios paskutinės savaitės vadovų tarybos išvados labai daug klausimų kelia. E, vargu ar prisidėjo prie problemų sprendimų, gal netgi kai kurias problemas dar labiau užaštrino. Pavyzdžiui, Šiaurės Makedonijos ir Albanijos e, galimos dėrybos, kurios, e, kuriam nebuvo pritarta, jos sukėlė krizę Šiaurės Makedonijoje ir Albanijoje. Taip pat e, mes liktai ir kalbame apie klimato tikslų siekimą, bet panašu, kad kai kurie valstybių vadovai nesupranta to taip pat arba iš viso nežino, nežinia, ką mano. Mūsų frakcija mano, kad kad galime sutarti tik tai dėl vieno su valdo, vadovų taryba, tai būtent, e, kad Turkijos veiksmai Sirijoje yra, nusi, yra nusi, kariniai nusikaltimai. Uh, Kodėl jūs E, daug e, kalbate, bet nieko iš, iš principo nedarot. Reikia iš karto uždrausti ginklų eksportą į Turkiją ir reikia pripažinti kurdų savivaldą ir šitai politiškai paspausti Turkija būtų naudinga ne tik tai demokratijos prasme, tai būtų naudinga ir kurdams. O apie Brexitą pasakysiu tiek. Mano frakcija per pastaruosius metų konstruktyviai prisidėjo prisidėjo ieškant šios krizės sprendimo. Mes ir toliau tai padarysime. Mūsų prioritetas visada e, buvo e, Šiaurės Airijos ir, ir, ir visos Airijos piliečių apsaugojimas. Ir panašu, kad dabar, kad galima būtų jau rasti kažkokį sprendimą ir mes laukiam galutinio e, ratifikuoto teksto iš Londono. Ir jeigu visgi jo sulauksime, e, patys įsigilinsime, e, tam skirsime pakankamai e, laiko, tikrai galiu jūs patikinti. O jeigu iš Londono mes visgi negausime patvirtino to teksto, tai irgi gali atsitikti. Tada E, visgi m, mm, gali būti, kad vadovų taryba vėl turės balsuoti dėl galimo pratesimo, bet jeigu e, visgi vėl pratesime tą laiką, na, jokios problemos savaime neišsispręs. Ir ponė Tuskai, nepaisant to, kad mūsų nuomonės iš esmės dėl turinio dažnai skirdavosi, bet aš norėčiau jūsų, jums padėkoti už jūsų darbą ir palinkėti sėkmės ateityje. Beigu. Toliau ponas Giongiuzi. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasisakyti labai trumpai, kalbėsiu apie breksitą. Mes bandome susitakyti su breksito mintimi jau trijai metai, nuo to Pradėjome tuomet, kai sužinome apie referendumo rezultatus ir referendumo rezultatų buvo privalu laikytis, nepaisant to, kad jis buvo siektas nedidelė balsų persvara. Aš manau, kad ponas Junkeris visiškai teisingai pasakė, kad nereikia toliau atidėlioti breksito, nepaisant to, ar pavyks susitarti ar ne. Junktinė karalystė turi pasitraukti iš ES ir aš manau, kad tai bus naudinga ES. Turime paleisti Junktinę karalystę. Britanijos žmonių sprendimas priimtas prieš trejus metus e, nieko ypatingai nenustebino. Didžioji Britanija visuomet buvo nusiteikus euroskeptiškai ir aš manau, kad tai buvo vienas iš pagrindinių Didžiosios Britanijos geopolitinio mąstymo ramstės. Bet Europa ir Europos Sąjunga taip pat turėtų labai aiškiai suvokti, su kokiais iššūkiais teks susidurti ir turi taip pat aiškiai suvokti, kokie yra jos prioritetai. Europa turi tvarkytis su migracija, ekonominiais skirtumais, regionų skirtumais, su klimato kaita ir ji turi ieškoti konkrečių sprendimų. Ir jei Europa nori sėkmingai susitvarkyti su visais tais iššūkiais, ji turi panaikinti visas kliūtis. Ir po Brexito mes turime da, geri, sugebėti geriau vertinti da, šalių kandidačių. Da, veiksmus ir suvokti, kas sabotuoja mūsų veiksmus. Taigi sprendimas buvo priimtas Didžiojo Britanijoje ir atėjo laikas mums jį įgyvendinti ir žengti toliau. Dėkoju. Dėkoju, dabar dviem minutėm sutikiu žodį poniai Hubner. Pirmininkė Tuskai, pirmininkė Jean-Claude Juncker, E, dėkoju už e, jūsų pastabas. E, aš kalbėsiu apie Brexitą šiandieną. Per ateinančias dienas turėsime įvertinti susitarimą ir turėsime susitvarkyti su nenuspėjamomis to balsavimo Britų parlamente pasiekmėmis, bet manau, kad mes pritarsime susitarimui tik tuomet, kai įvyks ratifikavimas Britų parlamente parlamente. Šiandieną nežinome, kokios susidarys daugumos balsavimo metu ir koks bus galutinis rezultatas. Ir ypač šiandieną labai sunku įvertinti, koks bus e, balsavimo dėl e, tvarkaraščio pasiūlymo rezultatas. Vėl turime e, gyventi neiškumo sąlygomis, tačiau tikiuosi, kad dabar po antrojo pratesimo pereimo pereinamasis laikotarpis bus panaudotas naudingai, kad mes kaip būsimi partneriai galėtume pasiekti gero susitarimo ateities bendradarbiavimui ir neigiamas ES piliečių teisių nušvietimas žiniasklaidoje ir E, kiti klausimai. Taip pat tai, ką sužinojome klausimų su piliečiais metu, paaiškėja, kad tos piliečių teisės ateityje gali būti nepakankamai gerbiamos. Turime todėl užtikrinti, kad susitarime būtų aiškiai apibrieštos ir jungtinės karalystės piliečių teisės. Dėkoju. Dėkoju dabar dvi minutės ponui Silvai Pererai. Dėkoju, pirmininkė. Europos vadovų taryba pasiekė naują pasitraukimo susitarimą su Junktinės karalystės vyriausybė ir jau tai savaime yra geras dalykas. Tai dar sėkiai įrodo, kad ES nesiekia apsunkinti Junktinės karalystės gyvenimo, Kaip tik mums pavyko e, susidėrėti dėl susitarimų su skirtingais trimis e, premjerais e, - ponu Cameron, ponė May ir ponu Borisu Johnsonu. Žinoma, tas susitarimas mums leis užtikrinti tvarkingą breksitą ir išvengti katastrofiško pasitraukimo be jokio susitarimo. Tačiau šiandieną Junktinės karalystės parlamentas uh, E, dar nėra priėmęs sprendimo dėl šio siūlomo susitarimo. E, šio parlamento pozicija ir mūsų frakcijos pozicija yra labai aiški. Mes nebalsuosime dėl pritarimo, kol Junktinės karalystės parlamentas nebus patvirtinęs šio susitarimo. Ir dar sėkia aiškiai pasakysiu. Pirma, bet koks balsavimas dėl pritarimo reiškia ne tik, kad e, tam turi galutinai pritarti plenarinis, plenar, turi būti pritariama plenarinėme posėdėje, bet ir konstitucinių reikalų komitete mūsų. Ir kai aš kalbu apie Junktinės karalystės parlamento <clears throat> patvirtinimą, turiu omenyje e, abu rūmus, tiek bendruomenių, tiek lordų. Uh, Taip pat, e, sakydami, kad susitarimas turi būti patvirtintas, turime omenyje galutinį ratifikavimą Junknės karalystės parlamente, apsvaršius visus pakeitimus, įskaitant ir tą, kuris e, numato galimybę žmonėms pasisakyti antrajame referendume. Ar, ar Europos parlamentas bus pasiruošęs tuo pat metu, kada ir Britų parlamentas bus pasiruošęs? Ir jeigu dar prireiks dar vieno pratesimo, mes jam pritarsime. Prezidentas Taskas, pirmininkas Taskas pasakė aiškiai šiandieną, kad mūsų pozicija niekada nepalaikys pasitraukimo be susitarimo. Taigi taryba gali tikėtis ir mūsų frakcijos, ir viso parlamento <clears throat> palaikymo šiuo klausimu. Ačiū. Dabar dvi su pusė minutės kalbės ponas Verhofštadas. Visų pirma, norėčiau pasakyti ponui Van Ordenui, kad esu pagerbtas, kad lyginate mane su ponu Perko. Tai daug geriau nei būti e, lyginamu su smoku, su rizmogu. Taigi, e, tai viena. Norėčiau padėkoti pirmininkų sueigai, e, kur patvirtino, kad šiame parlamente pritarimo procedūra bus pradėta tik Junktinėje karalystėje ratifikavus šį susitarimą. Taip pat manau, kolegos, kad mums reikia panaudoti šį laiką nuo dabar iki tarybos balsavimo, kad išspręstume likusias problemas, kurios vis dar egzistuoja susijusias su ES piliečių gyvenančių Junktinėje karalystėje teisėmis. Ir Tikrai tų problemų išlieka, jas reikia spręsti. 200 tūkstančių pažeidžiamų piliečių, jiems reikalinga pagalba. Taip pat e, yra piliečiai, kurie praleis tą e, laiko terminą ir Junknės karalystės vyriausybės nariai pasakė, kad vyks deportacijos. Noriu pasakyti, kad reikia viską aiškiai išspręsti į, iš anksto, kad tokie žmonės nebūtų deportuojami. Trečia, yra skirtumas tarp E, įsikūrusiojo statuso ir neįsikūrusiojo statuso. Ir man neaišku, kodėl kai kurie žmonės e, ne, negali mėgautis e, visomis teisėmis, nes laikomi ne iki galo įsikūrę. Ir kokia nepriklausoma bus ta nepriklausoma stebėjimo institucija, turime užtikrinti, kad ji bus tikrai nepriklausoma. Uh, Taigi prieš šiam parlamentui uh, suteikiant savo pritarimą, noriu, kad būtų išspręstos visos šios problemos. Kolegos, nenorime, kad ES piliečiai taptų e, dar vieno Britanijoje vykstančio skandalo aukomis. Galiausiai noriu uh, pasakyti ir kai ką teigiamo apie Jean-Claude Junckerį bet jis jau išvyko. E, dėja, ir ypač norėčiau padėkoti Donaldui Tuskui už bendradarbiavimą. Mes e, Mes e, daug sykių šnekėjomės per vairias diskusijas ir aš noriu jam pa palinkėti sėkmės kovojant su iššūkiais vienoje didelėje Europos šalyje. Mr. Smith. Ačiū, ponas Mis, pusantros minutės. Pirmininkė, ačiū, kolegos. Aš irgi kalbėsiu tik apie Brexitą. Tikriausiai nustepsite. Pirmininkė Tuskai, iš Sko Škotijos vardu norėčiau Jums padėkoti e, už tai, kad e, laikėte atvertas duris e, Didžiai Britanijai, Škotijai. E, dėkoju, Jūs esate didis e, Škotijos ir Junktinės karalystės draugas. E, Kai paskutinį kartą buvome susirinkę ir apie tai kalbėjome, me, aš nebuvau e, optimistas, nes. E, Junktinėje karalystėje yra labai daug blogos valios žmonių, kurie nori sužlugdyti susitarimą, kurį jūs priimate gerą valią ir man, e, aš tikrai labai e, džiaugiausi, kai buvo priimtas susitarimas, nes tai yra tikrai naudinga Junktiniai karalystiai. E, prieš referendumą žmonėms buvo pasakyta, kad niekas nepasikeis, bet tai keičiasi jau dabar, nors tas tekstas nėra net ratifikuotas. Ką jūs turėtumėte daryti? Tikrai turite eiti toliau, bet noriu atvirai pasakyti, Junktinė karalystė dabar gyvena chaose. Johnsono vyriausybė kabo ant plauko, niekas, niekas jo negali pasitikėti, net jeigu tas tekstas ir yra tinkamas. Be to, Junktinė karalystė nėra Westminsteris. E, Škotijos ir e, Velso parlamentai taip pat turi patvirtinti ar pritarti šiam dokumentui ar šiam procesui. Mes nepritarėme. Ir iš tikrųjų nėra, būkime atviri, nėra jokios galimybės, kad Westminsteris patvirtins šį susitarimą. E, nerizikuokime tarybos ar parlamento patikimumu E, nesusiekime jo su jų sprendimais. Laikas bėga, laikas yra brangus ir. E, buvo paprašyta pratesimo. Ar buvo sutesta, suteikta galimybė pratesti? Dar ne. Ponas Johnsonas vaisto, e, švaisto laiką, o mes nenorime švaistyti laiko, mes norime ieškoti sprendimo ir visada jų ieškosime. Afraid, Alan... Alanai kalbėjai ilgiau, negu to buvo leista. Aš buvau labai na, nuolaidi, nes laiko turime pakankamai, bet prašyčiau e, iš karto pradėti kalbėti į temą ir neužtęsti laiko. Minutę, panas Moitin. Pone Tuskai, ponai Junkeri, mes matome farsą, kuris niekad nesibaigia. Britai didžiąją daugumą balsavo už išstojimą. Tai buvo referendumas ir sprendimas buvo aiškus, bet iki šiol nėra jokio sprendimo ir niekas dar kol kas iš mūsų sąjungos nepasitraukė. Tai kaipgi ir kaip ir kodėl yra blokuojamas tas susitarimas. Jūs labai pasistengėte, kad tas susitarimas būtų kiek įmanoma labiau nepatrauklus, todėl ir pasitraukimas kiek įmanoma labiau neįmanomas. Jūs e, vilkinate ir vilkinate susitarimą, o dabar vilkinate ir ratifikavimą dabar turi e, bendruomenių rūmai e, ratifikuoti susitarimą ir tai irgi yra vilkinama. Taigi kiekvienas sėdėdamas ant savo kėdės viską vilkina. Tai yra e, juokingas ir e, na, perašaras, juoko perašaras spektaklis. E, norisi verkti, nes mes matome, kaip demokratiniai procesai yra, kaip yra ir šių trypčiajimas. Bet taip pat ir juokinga, nes e, matome, kaip šitas šitas parlamentas bando tampyti Britų nervus. Ir tampyti nervus tikrai mums pavyksta. Moyton, Pone Moitonai, ar atsakysite į klausimą pagal Melinosios kortelės procedūrą? Ponas Ansip norėtų atsakyti. Ne? Nesutinkate? Ne, jūs nekėlėte kortelės. Oi, atsiprašau, sako pirmininkė. Jūs nekėlėte. Ne, gerai. Tada iš karto suteikame žodį ponui Epink minutę voorzitter de europese raad werd het niet. ačiū pirmininke vadovų taryba nesusitarė dėl dėrybų su šiaurės makedonija ir albanija ačiū dievui ir ačiū prancūzijai tikrai nereikia plėsti europos sąjungos be to Tai, kad e, Britai pasitraukia, o Balkanai prisijungia, čia nieko gero. Ypatingai todėl, kad Albanijoje yra labai didelė korupcija, tokia korupcija kaip Kolumbijoje, o Šiaurės Makedonijoje korupcija kaip Panamoje. Matėte, kas vyko Rumunijoje 2007 metais. Visi mane, kad ta šalis buvo pasiruošusi įstoti, bet korupcija yra, buvo labai dėlė problema. Rumunija įstojo <clears throat> ir visos ES lėšos <clears throat> nusėdo Rumunijoje būtent e, korumpuotų žmonių kišenėse. Pavyzdžiui, Turkijos atveju e, mes maitinome, auginome monstrą Erdogan, Erdoganą. Prancūzija užblokavo plėtros dėrybą su e, šiomis valstybėmis. Aš dažnai nepritariu ponui Makronui, bet šį kartą jam dėkoju. Pone Anderson. Mikro. Okay. Sinkite mikrofoną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 Taigi mes tikimės, kad mums pavyko išvengti dėštojimą be susitarimo, bet vis dėlto Šiaurės Airija patirs eksitą. Tai yra netvarkingas ir bjaurus kompromisas. Ir panašu, kad situacija tik blogėja. Ir iš tikrųjų unionistams suteikta teisė vetuoti tolesnius sprendimus. Ir tai reiškia, kad niekuomet nebedirbs Stormonto asamblėje. Taip, šie susitarimai sušvelnina baisiausius breksito padarinius. Neiškils ne, ne nauja siena Airijoje, nebus mūtinių pasieninių patikros punktų ir bus taikomas bendras ES PVM režimas. Karvės ir avės galės džiaugtis ES standart, standartais, tačiau žmonės turės taikstyti su žemesniais Didžiosios Britanijos standartais. Nesvarbu, ar kalbėtume apie darbuotojų, vartotojų teisės, apie apsaug, apsaugos saugą, taigi nebus vienodų sąlygų taikymo visiems. Taigi tai pridarys mums žalos. Taip, su mums leis užsibūti ES namuose, bet leidžiama likti tik mažame jų kampelį. Žmonės nori tikro dalyko. Žmo, uh, uh, airių susivienimas. Štai ko mums reikia. Ir Europos parlamentas turi tai pripažinti. Ir mes turime pradėti ruoštis airijos susivienimui, o nemiegoti prie vairo. Dėkuoju, pane Haris, toliau. Mygtukas yra e, pultelėje. Mano parlamento nariai stabdo susitarimą, kurio reikalauja žmonės. Ir žmonės e, pasisakė de, de, prie, uh, už susitarimą uh, be uh, susitarimo. Europos parlamentas neturi teisės panaikinti breksito ir skelbti antrojo referendumo. Tačiau jie būtent tą ir planuoja daryti. Taigi, uh, iš mano žmonių buvo pavokta teisė priimti sprendimus. Tačiau mes nepasiduosime. Didžiojo, tačiau mūsų nuomonė yra aiški ir vis tiek bandoma jos nepaisyti. Milijonai žmonių 2016 metais da, išdryso pasakyti, ko jie nori ir jie vis dar neatsisako tos nuomonės. Jie ryštingai kovos už savo nuomonę. Jie nori likti Britais, kai jiems yra brukamas e, daugia kultūriškumas. Taip, dėrybos buvo sudėtingos, bet aš vis dėlto tikiu savo žmonėmis. Tvirtai ir aiškiai. Jų balsas bus išgirstas. Can I... Sorry, Ms. Harris. Pone Haris. Pone Haris? Pone Harės, jūs kreipėsi pirmininkaujančioje. Ar jūs atsakytumėte į klausimą pagal melinosios kortelės procedūrą, pone Grapinė, kelia kortelę? Taip, visuomet esu pasiruošus diskutuoti. Pone Grapinė, prašom. Mulțumesc, doamna președintă. Stimată colegă, în discuție. Dėkoju, ponė pirmininkė, germoji kolegė. Jūs uh, kalbėdama minėjote, kad dauguma Didžiosios Britanijos piliečių nenori, kad būtų keičiamas re referendumo rezultatas. Iš kur jūs gavote tokią informaciją? Nes mes gauname visiškai kitokių uh, žinių iš Didžiosios Britanijos, kad šiandien dauguma žmonių nori, kad būtų pakeistas referendumo rezultatas. Aš manau, kad reikia labai rimtai uh, atsižvelgti į, į faktus. Aš norėčiau pasakyti, kad 54 procentai e, e, nori e, kad nebūtų keičiamas rezultatas, tai buvo paskelbta praeitą savaitę atlikus visuomenės nuomonės tyrimą ir daugiau nei 17 milijonų žmonių vis dėlto